pateikti siūlymą, kad būtent ši institucija priimtų galutinį sprendimą. Sakarovo premija yra skirta atlyginti tiems, kurie kovoja už pinties laisvę. Siekiam pagerbti atskiras organizacijas ar asmenys, kurie pasitelkdami savo drąsą kovoja už žmogaus teisės, demokratiją, už laisvę už minties laisvę ir kurie dažnai smarkiai rizikuoja, kovodami su priespauda ir netolerancija. Dabar ši premija jau yra tapusi prestižinė, ji yra viena iš geriausiai žinomų premijų šioje kategorijoje. Ji yra skiriama neįliniams žmonėms, kurie kovoja su netolerancija, fanatizmu ir priespauda. Geriausias pavyzdys čia galėtų būti tas, tas žmogus, e, kurio vardu vadinasi šį premiją, tai yra Andrėjus Sakarovas. Jis pats labai drąsiai e, kovojo ir sumokėjo už tai didžiulę kainą. Tai yra garsus asmuo, didis mokslininkas, Sovietų sąjungos pilietis, kuris nepasitenkino tą tokią savo turimą patogią padėtimi, jis ėmė kovoti už žmogaus teisės ir čia pademonstravo didžiulę drąsą, dėl kurios prarado laisvę. Šiemet mes turime sulaukę daugybę siūlymų, turime aptarti kandidatūras Ir tikiuosi, kad tos kandidatūros bus tikrai labai tvirtos kandidatūros. 2008 metais šventėme premijos, Sakrau premijos 20 metį. Tuomet parlamento pirmininkas Pioteringas uh, e, įdėgė Sakravo premijos tinklą, kuris turėtų būti platforma e, šios premijos laureatams, kad jie galėtų bendrauti tarpusavyje. Jie jiems tuo būdu, to tinklo pagalba taip pat galime pareikšti mūsų solidarumą. Tai yra nuolatinis ryšio palaikymas tarp tų asmenų. Ir būtent tai gali būti naudinga mūsų visų bendram tikslai. Spalio 10 dieną tarp 16.30 ir 17.33 11 e, metų Safro premijos laureatai dalyvaus bendrame posėdėje, kur susirinks užsienio reikalų komitetas, žmogaus teisų pakomitetis ir, ir, ir, ir taip pat dalyvaus Mašreko dele, ryšiams su Mašreko šalimis delegacija ir su Magrebu delegacija, bei dalyvaus atstovai iš Arabų Magrebo sąjungos. Jie dalyvaus tame bendrame posėdėje ir e, vystimosi komiteto nematau čia tame sąraše, tačiau man atrodo, kad bus galima rasti dar sprendimą, kad ir šio komiteto atstovai prie mūsų prisijungtų. Jie, bet kuriuo atveju šios, šio komiteto nariai yra mielai laukiami šiame mano minėtame posėdėje. Dabar norėčiau perduoti žodį poniai Štrifler. Mon cher collègue, euh, monsieur Brock, merci. Bonjour, euh, cher collègue. Gerbiami kolegos, ponia Brokai, laba diena. Prieš pristatydama kandidatūras norėčiau trumpai priminti kokia buvo ankstesnė procedūra. Pasibaigus laikotarpiu, iki kada reikėjo pateikti kandidatūras, tai buvo rugsėjo 12 diena 2012 metų. E, Druo sekretoriatas sulaukė penkių siūlymų, kurias pateikė socialdemokratai, e, liberalų frakcija, žali, e, taip pat žaliųjų frakcija, taip pat Ignacijos Ala Franka, Elmaras Brokas ir kiti 11 deputatų. Norėčiau pirmiausia suteikti žodį kolegoms, kurie pristatytų savo projektą ir norėčiau pasakyti, kad jie gali pasiskirstyti kalbėjimo laiką, tačiau vienai kandidatūrai skiriamos penkios minutės, net jeigu kalbama apie bendrą kandidatūrą. E, Norėčiau pasakyti kolegoms, kad penkių minučių ribos reikėtų laikytis labai griežtai. Laiko turim nedaug, juolab, kad turime daug kandidatų ir daug kolegų, kurie nori kandidatūras pristatyti. Kai kurie pristatymai galės būti iliustruoti PowerPoint pristatymu ar videofilmų. Kais. Sekretariatas e, sulaukė siūlymų ponui Josef Francis e, tokio pobūdžio pristatymo. Tad pradėkime pristatymą kandidatūrų, pasakys kolegos, kurie norėtų tuo kandidatą matyti laureatų sąraše. Jie kalbės apie asmenys, kurie kovojo už žmogaus teisės įvairiose e, šalyse, įvairiomis sąlygomis. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Jasek Sariuš Volskė. Jis pristatys Alės Vėliatskį kandidatūrą, kuris kali Baltarusijoje. Prašom, kolegas Arius Volski, jums žodis penkias minutės. Prezident. First, Ačiū, ponė pirinkė. Pirmiausia, tai yra ne politinės frakcijos, o parlamento narių iš vairių frakcijų pasiūlymas, nes toks yra ir kandidatas. Jis atstovauja save, pats e, atstovauja vertybės, e, kurios nepriklauso nuo politinių e, prerogatyvų. Antra, jis yra kovotojas už laisvę Baltarusiją, kuri yra mūsų kaiminė kur vyroja demokratija ir priespauda. Ne, neprimenant jau šį sekmadienį vykusių nu, nu, ne, nesažiningų rinkimų. Taigi parlamentas galėtų prisidėti prie pagalbos Baltarusijai, tai yra momentas, kada galėtume padaryti šiek tiek daugiau. Svarbu pasiūsti signalą Baltarusijai, kad mes nepamirštame jų kovos, jų atsidavimo Europos ir visuotinėms vertybėms. Turiu pasakyti, kad šiandien yra Avesio Beleckio gimtinimo diena, kurią jis e, pasitinka kalėjime ir kali e, ilgiausiai e, Lukašenkos režimo metu. Ir jis yra simbolis ir ženklas kovotams už laisvę Baltarusijoje. Manau, kad šis kandidatas yra artimas pačios Sakrovo gyvenimo vertybėms žmonėms, kurie visą gyvenimą kovoja už kitų teisės, pamirždami tą kainą, kurią patys turi sumokėti, skaitant ir gyvybės kainą. Svarbu jį apsaugoti, leidžiant jam gauti, suteikti jam šią premiją, nes tai jam būtų svertas tolesnėje kovoje. Kai kurie argumentuoja, kad Baltarusija jau, Baltarusija jau gavo du kartus Sakvaro premiją. Aš netikiu geografinėmis kvotomis, tačiau norėčiau patikslinti, kad jeigu žvelgsime į statistiką, tai trys, trys premijos buvo skirtos Kubai ir Kosovoj kiekvienam iš jų, dvi Asirijai ir Baltarusijai ir iš 33 premijų tik tai devynios premijos atiteko Europos kovotojams už laisvę. Aš manau, kad tai svarbu nepamiršti uh, mūsų atsakomybės už mūsų kaimynus. Ačiū. Alesis Beleckis tikėsis jūsų paramos e, spalio 9 dieną. Ačiū. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Preda. Dėkuoju. Dabar e, žodis ponui Preda, kuris e, greitai trumpai pateiks argumentus dėl dvigubos kandidatūros palaikymo ar ne? Taip, aš norėjau pasisakyti, bet norėjau palaikyti kitą kandidatūrą, tai yra dviejų iraniečių kandidatūras. Pirmininkė, turbūt mes suklydome, bet jeigu jūs norite, aš, aš, aš galiu dabar pristatyti juos, tačiau turbūt dabar nelaikas. Pirmininkė, manau, kad čia iškylo kai kurių techninių problemų. Turbūt aš supainiojau lapus. Tad žodis dabar e, ponui Tanok, kuris e, pateiks e, ECR frakcijos e, kandidatūrą. Tai yra pono Josef Francis kandidatūra iš Pakistano. Jisai pranešėjas naudos e, PowerPoint. Ir aš tikiuosi, pone Tanok, kad jūs. E, įsiteksite į penkias minutės, kurios skirtos kiekvienam e, kalbėtojui. Ir atsiprašau dar kartą, pono Preda. Ačiū, pirmininkė. Mūsų frakcijos kandidatas yra ponas Joseph Francis iš Pakistano. Esu tikras, kad visi girdėjote apie prieštaringą Pakistano šventvaikės įstatymus. Jie buvo aptarti ne vieną kartą parlamente. Tai yra teisinės nuostatos pagal šariato teisę iš Pakistano baudžiamojo kodekso, už ką nepagarba Konoranų ir pranašo Mohametų įžeidimu. Įžeidimas baudžiami įkalinami iki gyvos galvos, jie suspenduojami, tačiau buvo atvejų, kai žmonės buvo e, nužudyti e, minios. Vietoj saugodami religinę laisvę, šie įstatymai tapo baimės priemonėmis, jais dažnai piknaudžiaujama asmeniais tikslais arba uh, siekiant skatinti religinę neapykantą tarp įvairių bendruomenių. Tikriausiai girdėjote apie Rinšą Mizrį atvejį, kuri buvo apkaltinta šventvagystė imamo, kuris nori išvaryti tiesiog krikščionis iš gyvenamų vietų. Šiuo metu jį paleista už užstatą, tačiau vis tiek persekėjama. Yra viena iš tuzinų, kurie kasmet yra teisiami - musulmonai, indusai, krikščionys pagal šį įstatymą Pakistano šventavystės įstatymas yra nestabilumo, neramumo šaltinis šalyje, kur vyroja skurdas, religinis ekstremizmas, o politikai e, kai kuriuose žemėse, pavyzdžiui, Punjabe ir kitur, e, buvo nužudyti kai kurie žmonės dėl to, kad kritikavo šios įstatymus. Smurta skatina šventagystės kaltinimai. Ir e, Joseph Francis yra vienas iš nedaugelių nuosaikių balsų Pakistane, kuris meta iššūkį šventvagystės e, įstatymams ir e, jų piknaudžiavimui jais. Aš neturiu statistikos, tai aš nepamenu tokio kandidato ar premijos laureato iš šių kraštų. Todėl labai svarbu, ypač Pakistane, kur teoriškai šalis yra demokratiška. Deja, šie e, įstatymai e, nedaro jai garbės. Piteris Vandalins pristatys šį asmenį ir tai, ką jis padarė kovodamas už religijų, religijos laisvę ir demokratiją šioje šalyje. Ačiū, Čelzai. Man, man labai malonu kad e, Joseph Francis gimimo dieną jo vardas gali būti minimas čia ir steikia galimybę jam gauti šią premiją. 22 metais e, jis įkūrė centrą, kuris vadinasi Teisinės pagalbos ir paramos e, sprendimų ten centras. Jis rūpinasi šventvagystės aukomis, teikdamas joms teisinę pagalbą siekiant užkirsti kelią jų e, nuteisimui. Buvo minėta ponia Bibi, viena iš e, aukų. E, matote skaidrėse asmenys, kurie buvo išgelbėti nuo nuosprendžių dėl uh, šventvagystės, e, jų namai tapo prieglauda tarsi ir e, kitoms aukoms. Šioje fotografijoje matote spaudos konferenciją surinktą Džozefo Francis e, pasisakant prieš Pakistano šventagystės įstatymus. Na ir paskutinėje fotografijoje matote Džozefo Francis apsilankymą Europos parlamente šių metų pradžioje kuomet jis paaiškino, kokia yra situacija Pakistane ir kokie yra švadovystės įstatymai. Ir Josefo Francis sutiko būti nominuotas šiai premijai. Taigi kviečiu kolegas paremti šį e, kandidatą. Mes esame patvirtinę keletą rezoliucijų šią temą. Jeigu mes jį paremsime, tai paremsime ir kovą už religijos laisvę, už tikėjimo laisvę, už žodžio laisvę ir parodėme tą, kad mes atidžiai stebime situaciją e, Pakistane, o pats Josephas Francis e, rizikuoja savo gyvybę kilniam e, tikslui, todėl šis žmogus tikrai nusipelno jūsų paramos. Euh, Dėkoju. Pereisime prie kitų kolegų, ponių Santiago Fisas ir Vilimejer. Jie pristatys ponios Viktoringe Birė Omboza ir pono Deograsijas Mušaidį ir Bernard Gandandos kandidatūras. Jie yra kalinami Kigalyje, Ruandoje. Atsiprašau, sako pirmininkė, už ne visai teisingą požiūrį užtarimą. Jūs turite penkias minutės, kolegos, prašom neviršti pasakymų laiko. Pone Fisas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėčiau labai trumpai pristatyti šių trijų atstovų, opozicijos atstovų e, kandidatūras Viktorin Gabirė, Umbosa, Teokracijas Mušaidė ir Bernardas Ganda. Tai yra tie žmonės, kurie su smurtu savo šalyje. Kaip žinia, jų biografija yra žinoma, neaiškinsiu jos čia detaliai, apie tuos tris atvejus nekalbėsiu, tiesiog norėčiau pasakyti, kad daugelis kolegų remia iš įvairių frakcijų šios kandidatus, be kitako EPP, socialistų frakcija ir GUE. Ši kandidatūra, man atrodo, labai svarbi, nes šiais pastaraisiais metais Sakarovo premija daugiausia būdavo teikiama kitiems pasaulio regiono atstovams Rusijoje, Kuboje ir taip toliau ir panašiai. Tuo tarpu Afrikos žemynas liko nuo šaly. E, o Ruanda yra ta šalis, kuri e, pergyvena diktatūrą, kur žmogaus teisės negerbiamos ir tai yra šalis draskoma genčių konfliktų, jis ir tuciai. Šie trys kandidatai nulatos kovojo už tai, kad situacija jų šalyje pasikeistų. Ir um, dabar dėl savo veiksmų jie kali arba yra patyrę kankinimus ir nežmonišką elgesį su jais. Viktuar Ingabirė dabar išvykus yra įtremti Olandijoje, tai yra asmuo, kuris turėjo neblogą profesinę karjerą, jį bandė be visako ko Debazėms visako grįžti į savo šalį, kovoti su diktatūra, bandė užmėgsti dialogą tarp Tutsi ir Hutu, kad galiausiai Ruandoje įvyktų virsmas. Dabar 2,5 metų ji kali ir nebeturi jokių kontaktų su savo vyru ir trim vaikais, kurie liko Olandijoje. Aš manau, kad jeigu Sakarovo premija būtų paskirta šiems trims opozicijos kandidatams Ruandoje, tai būtų toks žestas, kuris mums leistų pabrėžti, kokia žiauri e, diktatūra Ruandoje ir būtų, tai būtų atlyginimas taip pat tiems žmonėms kovojusiems už minties laisvę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, ši kandidatūra, kaip minėjo kolega Santiago Fisas, yra labai svarbi Marija Monė, Sena Miranda ir kiti 37 deputatai pritarėme visi šiai kandidatūrai. Daugelis frakcijų jai taip pat pritarė. Ir aš manau, kad dabar turime progą e, parodyti pozityvų mūsų elgesį atžvilgių tų žmonių, kurie Ruandoje siekia susitaikymo šalyje. Tai būtų vienintelis sprendimas siekiant užkirsti kelią smurtui toje šalyje. Tie trys asmenys yra tie žmonės, kurie kovoja už šalies susitaikymą, kurių biografijos nevienodos, kurie yra iš skirtingų politinių horizontų. Tie žmonės priklauso tutsi genčiai, jie pasisakė prieš smurtą hutų atžvilgių ir jie pasisako už susitaikymą šalyje. Tad aš manyčiau, kad svarbu, kad ES pasiliktų savo galimybę uh, veikti paveikiančios procesus, paspartinant diplomatinės procedūras, kad tie žmonės vėl atgautų laisvę. Sakarovo premija yra ta premija, kurios tie žmonės tikrai nusipelno, nes jie atitinka visus kriterijus. Ir aš manau, kad tai galėtų būti taip pat ir susitaikiusios Ruandos simbolis. Manau, kad visos savybės tie kandidatai turi ir aš manau, kad premijos įteikimas jiems būtų labai svarbus signalas pasiūstas Afrikos žemynui. Tad e, mes paminėtume tuos tris žmonės ir, ir genocidą tuo pat metu, tad Viktorija Ingabirė Umuhose, Deurasės Mušaidį ir Bernard Ganda, tikėkime, išlaisvinti galėtų atvykti atsimti savo premiją čia į parlamentą. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar kolega Werner Schulz. Žalių frakcijos vardu Pussy Riot e, kandidatūrą pristatys. Pussy Riot atstovės yra Nadežda Andrejevna to, Tolokonikova, Jekaterina Samucevič ir Marija Aliochina. Prašom, ponė Šulcai, žodis jums. Penkios minutės. Die Namen haben Sie richtig ausgesprochen, Frau Vorsitzende. Jūs e, puikiai ištarėte tas pavardės, ponė pirmininkė. Mes e, žinome, kad e, ir visos kitos kandidatūros vertos Sakarovo premijos vis dėlto e, noriu pristatyti Pussy Riot kandidatūras. Turbūt e, neturime dabar aiškinti, kas yra Sakarovo premija ir kokia yra jos moralinė svarbą. Aš e, manau, kad ir e, Sakarovas, ir, ir, ir jo nesenai mirusi žmona tikrai džiaugtųsi, jeigu ši premija būtų įteikta šioms minėtams rusų moteriams, kurios kovoja už laisvę. Ir e, kurios dabar yra pragare ir jos e, negaili jėgų, kovodamas su autokratinė, patriarchalinė e, sistema, kovoja su subjektivumu teisinėje sistemoje. Ir jos taip pat norėjo atkreipti dėmesį į tai, jog vadovaujant šaliai Putinui ir Medvedevui yra grįžtama į totalitarinės tendencijas ir jos bandė priešintis tam. Putinas yra pasakęs, jog jisai nenori atsisakyti tam tikrų dalykų. Aš manau, kad uh, šių kovotojų už laisvę nuopelnas yra tas, jog jos, jog jos atkreipia dėmesį į labai svarbius aspektus, joms pavyks atkreipti visuomenės e, dėmesį. Aš manau, jog e, tai, ką jos daro, yra labai simboliška. 59 metais jaunos moteris protestavo Rudnoje aikštėje Maskvoje, priešindamosi rusų tankų invazijai Čekijoje, paskui jos atsidūrė Sibirė ir praėjus daugeliui metų buvo panašių demonstracijų prieš Putiną. šios minėtos e, kandidatūros dabar parodo visuomenės silpnasias pusės ir daro tai tikrai meistriškai. Jos e, nori kad visuomenė būtų laisva ir e, meldžiasi, kad Rusija vėl taptų, kad Rusija taptų demokratinė valstybė. Putinas teigia, jog jis nori apsaugoti bažnyčią, stačiai tikiu bažnyčią, tačiau iki 90-mečio Kristos gelbėtojo bažnyčia cerkvė buvo baseinas šios e, kovotojos už laisvę. Pabrėžia visus šitos aspektus, susijusius ir su religija. Aš žinau, kad daugelis kolegų sako, jog daugelis dalykų galbūt ne, negali egzistuoti pas mus, tų dalykų, kurie egzistuoja ten. Labai svarbu, kad mes matome, jog Rusija tikrai yra totalitarinė valstybė ir šios kovotojos tai labai aiškiai parodo. Dėkoju. Dabar e, žodis mūsų kolegai Dan Preda, Veronik de Kaiser, Marietė Šakė ir Elen Flotr. Visi jie pristatys du Irano kandidatus, o būtent ponę Nasrin Sudutė ir poną Žafar Panahi. Aš norėčiau taip pat priminti, kad visi keturi šnekėtojai kartu turi neviršyti penkių minučių kalbėjimo laiko. Prašom žodis Jums pristatyti šios du kandidatus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, jog vis, visos penkios kandidatūros yra puikios, labai sunku tarp jų pasirinkti. Bet kaip ir anksčiau. Taip pat mes turbūt turime ieškoti konsensuso dėl šitų kandidatūrų, kad galėtume nusiųsti stiprų parlamento signalą. Iš pradžių galbūt keletas bendrų pastabų apie valstybę. Ši valstybė yra tarptautinės bendruomenės dėmesio centre, tai yra Iranas. Šioje šalyje žodžio laisvė yra ribojama, Tai yra valstybė, kur kankinimai yra kasdieninis dalykas, toje valstybėje bausmės yra neproporcingos. Iranas po Kinijos užima antrą vietą pagal mirties bausmių vykdymą 2011 metais. 350 360 žmonių 360 e, žmonių buvo įvykdyta mirties bausmė tais metais. Ir apskritai valstybė turi ištisą represijų mechanizmą, kurį naudoja prieš piliečius. Pone De Kaiser. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši valstybė taip pat yra didžios kultūros ir iškilių asmenybių valstybė. Aš Norėčiau pridurti, kad Ahmedinedžiano režimui autoritariniam nepavyko nutildyti tų asmenybių. Ir aš norėčiau kai ką parodyti dabar, kai ką pasakyti apie poną Panahy. Jisai 95 metais pristatė savo filmą e, Baltasis balionas Kanų festivalyje ponas Panahi yra režisierius, jisai sako, jog jis kūrė ne politinius filmus, bet filmus apie socialinę realybę. Ir jisai mano, jog reikia kalbėti apie tuos dalykus, todėl kad tylėjimas yra mirtis. Ponas Panahi rodo, jog kova prieš pavergėjus yra kova už žodžio laisvę ir už žmogaus teisės. Jis taip pat rašo scenarius, jisai e, smerkia Irano naujosios Nepaisant to, kad e, jo filmai yra draudžiami, Irane jie yra puikiai žinomi užsienyje ir jie yra platinami DVD formatu ir kitais formatais. Tose filmuose parodoma socialinė neligybė, laisvės nebuvimas, moterų diskriminavimas, kur, pavyzdžiui, e, viename iš jo filmų mes matome, kaip moteris žiūri futbolo valžybės nelegaliai, todėl kad joms neleidžiama to daryti. Komet buvo antrą kartą 2009 metais išrinktas, e, aišku, ne visiškai teisėtai Ahmadinidžanas. Panahi taip pat e, sukūrė dar vieną filmą, kurisai e, taip pat aiškiai parodo, kokia yra padėtis toje valstybėje ir po to jisai buvo sulaikytas kartu su kitais penkiais asmenimis, tarp kurių buvo jo žmona ir dukra. E, Paskui jisai 2010 metais buvo išlaisvintas, tačiau tų pačių metų gruodžio mėnesį jis vėl buvo areštuotas už e, veiksmus prieš režimą ir nuteistas tais metais jis buvo šešeriems metams e, kalėjimo. Tačiau e, ir, ir nepaisant tarptautinės bendruomenės protestų, jisai ir toliau yra kalėjime, tačiau tai jam netrukdo ir toliau kurti, jis tai daro su kitu režisierium ir jo naujasis filmas vadinasi Tai visai ne filmas, jame kalbama apie tai, kaip režisierius, kaip režisierius yra nutildamas, kaip neleidžiama jam kurti ir šis filmas 2011 e, metų Kanų festivalyje buvo taip pat pristatytas. Mes norime pasiūlyti šio režisieriaus kandidatūrą, beje, jisai primena, galbūt jo gyvenimas ir likimas primena tamsiausius diktatūros metus Tarybų sąjungoje. Aš manau, kad jų kandidatūra iš tikrųjų būtų puikiai kandidatūra Sakarovo premijai. Pirmininkė, manau, kad uh, Mes nebelabai turim jau daugiau laiko, tačiau suteiksiu dar žodį poniai Marijai Tišakiai labai labai trumpai. Ačiū kolegos, pats laikas Sakarovo premiją įteikti iraniečiams, nors Islamo Respublikos naratyvas e, ir baigėsi, to šalies lyderiai prarado legitimumą, jų e, išpolis prie žmonės suintensyvėjo. Tai yra paskutinės galimybės e, nutildyti laisvės e, kovotojų balsą. Mes e, matėme, kokie buvo sukilimai 2009 metais. Daugelis turėjo po to pastraukti iš šalies ir tie, kurie pasiliko kovoti už žmogaus teisės, yra dar drąsesni. Todėl Nazrin Sotudai absoliučiai nusipelno šios premijos, jie yra puikiai kandidatė žmogaus teisų teisininkė, dabar e, suimta. Ji gynė jaunuolius, moteris ir sąžinės belaisvius, sąžinės kalinius, taip pat e, prievartą patyrusius vaikus, kad jiems neteko grįžti pas smurtaujančius tėvus. Ji gynė Nobelio laureatus. Atsiprašau, taisyklės ne aš nustatau, bet jūs labai viršėjot laiką būtų neteisinga, tad negaliu leisti daugiau pabaigti pristatymą. Na, taip, visi kandidatai yra iš tiesų verti premijos, taisyklės egzistuoja. Ir negaliu leisti toliau e, leisti kalbėti. Pone Fliotro turi apibendrinti. Arba pone Fliotro jums užleidžia savo pasisakymo laiką, arba kaip norite. Labai atsiprašau, bet visi turi laikytis vienodo e, laiko pasisakymui. Pone Fliotro, jūs leisite pabaigti prisistatymą, ar kaip jūs čia susitarėte? Manau, kad mes esame visi žmonės. Soit vous terminez, soit c'est Madame Flotre. Madame Flotre, vous voulez conclure Pone Flotre, gvintinsite. Nes mes iš karto sakėme, kad labai griežtai bus laikomasi pasisakymo laiko. Taip ir darau kaip kolegos pagėda, ponė Fliotro. Na, per 15 likusių sekundžių norėčiau pasakyti štai ką. Tarp Sakaro premijos laureatų dar niekada nepaminėjome e, žmogaus teisų gynėjų ir žodžio laisvės gynėjų Irane. Ir Iranas mums grasina brandoliniais ginklais, Irane, Iranas grasina ginkluotų um, konfliktų Izraeliui, gras taip pat remia Bašarą Elasadą. Tad manau, kad labai svarbu, kad dabar šiame regione pasaulio būtų pripažinti kovotojų žmogaus teisės. Turime pripažinti Irano pilietinės visuomenės atstovų indėlį į demokratiją. Uh, Mes, nes aš manau, kad šiam pasaulio regionui parodyti dėmesį yra būtina padaryti tą skirtumą tarp šalies vadovų ir visuomenės bei kovotų žmogaus teisės. Tad manau, kad minėdami tuos du kandidatus mes būtent pasiūstume labai aišku signalą e, visam regionui. Dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū. Dabar pirmininkavimą perdodu kolegijai. Prašom. Drodzy koledzy, po tych prezentacijach Dėkuoju. Mes išgirdome kandidatūrų pristatymus ir dabar pereisime prie diskusijų e, dėl kandidatūrų. Suprantama, čia yra tos diskusijos, kur gali dalyvauti visi, tačiau, kaip žinia, laiko turime nedaug, turime 40 minučių daugmaž, tad labai griežtai ribosiu pasisakymų laiką, būčiau dėkinga, jeigu galėtumėte kalbėti nedaugiau kaip 3 minutės, 2 minutės, 3 minutės. Ir kad turėtumėte palaikyti aišku kandidatūrą. Prašau, kolega. Protasievič. Protasievič. Pani przewodnicząca, ja mam świadomość, bo rzeczywiście. Ačiū, ponia pirmininkė. visi nominuotieji kandidatai nusipelno Sakarovo premijos. Dėliu atveju turėtume turėti galimybę įteikti premiją daugeliui kandidatų, nes yra daug šalių, kur yra negerbiamas žmogaus teisės, piliečių teisės, e, kur yra ribojama žodžio laisvė arba jos iš vis nėra. Tačiau faktas yra tai, kad ponas Bieleckis, kurį pasiūlė Jacekas Arijus Volski, yra žmogaus teisų gynėjas metų metus. Jis yra žmogaus teisų gynėjų asociacijos vicepirmininkas. E, jis yra įkalintas. Dėka prokurorų dviejose valstybės narėse darbo manau, kad tarp visų e, šių e, pakankamai vertingų kandidatų jis yra vertingesnis, nes jis yra pakliuvęs į kalėjimą dėl netinkamo Lenkijos ir Lietuvos prokurorų darbo. Jeigu šios institucijos būtų elgusios kitaip, jis nebūtų kalėjime. Oui, Madame la Présidente, <coughs> pour ce qui me concerne, je considère. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ke keturios kandidatūros iš penkių yra tikrai tinkamos. Galbūt e, šiek tiek abejonių turiu dėl Ruandos kandida kandidato. Aš, aišku, negaliu teikti kol kas aiškiai, bet manau, kad e, kol kas jų kandidatūros nėra išnagrinėtos. Uh, išsamei iki galo. Na, o dėl visų kitų kandidatų, tai aš tikrai galiu e, sakyti, kad jos tinkamos ir man atrodo, kad Irano e, kan, kandidatūros yra pačios e, tinkamiausios, turint omenyje dabartinį tarptautinį kontekstą. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? ponas Volskis. Nenoriu kalbėti apie kandidatą, kurį aš pasiūliau. Tiesiog keletas pastabų dėl šios premijos esmės. Ši premija, jeigu pažvelgsime atgal, nėra išo, išorės politikos priemonė, yra tam kitų priemonių. Tai yra priemonė nustatyti labai aukštus moralinius standartus dėl pagrindinių e, vertybių ir laisvių kenčia daug žmonių. Tai nėra premija už e, kančias ar kankinio aureolę, nes e, tuomet reikėtų milijonus tokių premijų įsteigti. Ir trečia pastaba. Manau, kad tai yra tokia premija, kuri neturėtų priklausyti nuo partijų disciplinos. Tai turėtų būti mūsų jausmų, mūsų balsų išraiška to, ką mes laikome aukščiausiamis pasaulinėmis e, žmogiškosiamis vertybėmis. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Ar dar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti? Nematau daugiau norinčių kalbėti. Dėkuoju visiems parlamento nariams pristačiusiems e, kandidatus, dalyvavusiems diskusijoje ir tiems, kurie parodė susidomėjimą ar pareiškė paramą vienam iš kelių kandidatų. Čia nėra rutininis e, e, darbas, tai yra e, darbas, kuris. Tai yra proga visiems susipažinti su kandidatais, su Sakaro premija už žodžio, kovą su žodžio laisvę. kas, e, ką Sakharovas darė visą gyvenimą iki pat savo mirties. Laisvas žodis yra vienas iš, svarb, viena iš svarbiausių vertybių, kuri padeda užtikrinti pluralistinės visuomenės gyvavimą. Kogito ergo sum, e, sakė Dekartas. Mastau, todėl esu. Ir kai mes ką nors e, mastome, mes norime galėti tai pasakyti. O galimybė žmonėms išreikšti savo nuomonės, keistis mintimis e, yra jų prievarta kartais bandoma atimti. Dar kartą dėkoju už galimybę išklausyti e, informacijos apie žmonės, kurie nebijo pasisakyti pareikšti savo nuomonę. Mes turime išrinkti vieną kandidatą, tačiau aišku, visi kandidatai nusipelno mūsų e, pagarbos ir įvertinimo. Taigi, kokie tolesni žingsniai turėtų būti? Kitas žingsnis bus e, balsavimas dėl trijų kandidatų išrinkimo. Tai bus e, daroma balsuojant slaptai 9 spalio 3, 15 val. dienos jungtinėme AFET ir DEVE komitetų posėdėje. Pirmininkų e, sueiga balsuos e, spalio 26 dieną Strasbūre, o nugalėtojas bus pakviestas į EFET e, DEVE ir žmogaus teisų pakomitečio posėdį 10 gruodžio Strasbūre. Premija bus įteikta trečiadienį, gruodžio 12 dieną vidurdienį Strasbūre. Kaip visuomet, Europos parlamento sekretariatas atliks e, visą informacinį darbą. Ačiū už dalyvavimą ir posėdis baigtas. Viso gero.